Na kągi, balsuosime dėl pirmojo pranešimo, tai pono Mendes Devygo uh, e, pranešimas, pagal kurį siūloma nešaukti konvento dėl sutarčių nuostatų susijusių su perinimo laikotarpio priemonės dėl Europos parlamento sudėties. Taigi balsuojame varnių būdu dėl viso sprendimo. Balsuokime. E, ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pono Inigo Vendes Devygo pranešimo dėl perinimo laikotarpio priemonių dėl Europos parlamento sudėties. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? Atmesta. Toliau, trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. Dėl dvylikto nebereikia. Taigi ketvirtas pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktoji pastraipa, keturioliktas pakeitimas, kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Antras pakeitimas, varnis balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baigtas. Ir patvirtinta. Kągi, 13 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysėje. Atmesta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Tam, kad būtų aiškiau. Taigi balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Taip, atmesta. Šeštas pakeitimas, vartinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Dėl 8 ir 9 nebereikia. Dešimtas pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar Balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vartinis balsavimas balsuokime. Ar visi balsavote? Atrodo taip. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Toliau mūsų darbo atvarkėje balsamas dėl septynių pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl padėties Kirgizijoje. Pone Salafranka turi žodinį pakeitimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai yra žodinis pakeitimas, kurį pateikė kolega Brokas, tačiau šiandieną rytais negali būti šiandieną posėdėje. Pakeitimas liečia penktąją pastraipą ir siūlome po nuorodas į um, rinkimus spalio 10 dieną siūloma įtarpti žodžius, stiprinti demokratiją ir politinę atskaitomybę. Dėkoju. Ar kas nors prieštarautų? Atrodo, kad ne. Kągi, balsuokime, kas už. Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už. Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Antras žodinis pakeitimas. Ponas Bartoloci jį pateiks. Prašau. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėl 13, 13 straipsnių žodinis pakeitimas, atsižvelgiant į dabartinę padėtį, komisija raginama patikrinti, ar yra būtina siūsti humanitarinę pagalbą. Dėkuoju, ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui, atrodo, kad ne. Taigi balsuokime dėl jo, kas už, prieš susilaikiusiai patvirtinta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta. Kągi dabar balsuokime dėl šešių politinių frakcijų pateiktų pasiūlymų dėl rezoliucijų, dėl elektrinių automobilių. Trečias pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusi atmesta. Ketvirtoji pastraipa siūloma balsuoti atskirai dviem dalim. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. Šeštoji pastraipa Yra peržiūrėtas pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Šeštame punkte dar turime balsavimą dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Gerai, prašote pasitikrinti, tai pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Taip, atmesta. Septintas punktas. Turime atskirą balsavimą, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas punktas, antras peržiūrėtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. C konstatuojamoje dalyje turime balsavimą dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Sveikiname. Kitas punktas - balsavimas dėl ekonomikos ir monetarnių reikalų komiteto pasiūlymo dėl um, motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento. Ž balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Sveikinu. Report Pono Peterlės pranešimas dėl komisijos komunikato, dėl kovos su vėžiu ir Europos partnerystės. Tai yra kitas mūsų punktas. Ir balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimam. Irgi sveikinu pranešėją poną Peterlę. Will... Kitas punktas yra ponios Toja pranešimas dėl informacinių ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau perėti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglės dioksido aplinką išskrenčių technologijų ekonomikos. Pradėsime balsuoti nuo 55 punkto dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, už, prieš, susilaikė, Manau, kad turime pasitikrinti elektroniškai dėl šios dalies. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Rezultatas priimta. 5 balsų persvara, 304 už, 299 prieš. Turime 61 punktą. Kas už? prieš susilaikę. Manau, kad ir vėl turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Rezultatas priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikinu ponę Toją. The... Kitas balsavimas dėl pono Prodi pranešimo dėl komisijos baltosios knygos prisitaikymas prie klimatos kaitos Europos veiksmų programos kūrimas. Prieš balsavimą aš noriu suteikti žodį pranešėjų ponui Prodi. Prašom. Grazie, Presidente. Ačiū pirmininkė. Kolegos, klimato kaita yra reali grėsmė. Mes turime pasirenkti šią grėsmę įveikti, nežiūrint to, kad ES reakcija gal skirtinga. Um, ekosistemų degradavimas, aišku, kad padarys didžiulį poveikį mūsų ekonomikai ir piliečiams. Praeitie mes jau kalbėjome apie klimato teisingumą, klimato diplomatiją. Dabar turime imtis veiksmų ir kalbėti vieningai šiuo klausimu. Aš manau, kad ES turi išsaugoti savo lyderės vaidmenį kovoje su klimato kaita. Bet koks vėlavimas imantis veiksmų iš esmės e, padidins socialinės aplinkosauginės išlaidas. Mes turime galvoti apie tai, kiek regioninės vietos valdžios institucijos gali prisidėti prie bendros kovos, kaip mes galėtumėm dirbti kartu, kaip mes galėtumėm skatinti ekonominės ir ekologinės inovacijas, kas galėtų sušvelninti ekologinį poveikį. Mes norime a, propaguoti a, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės visų visose valstybėse narėse. Kiekvienas mūsų teritorijos kvadratinis metras turi būti prižiūrėtas ir apsaugotas. Turime galvoti apie dirbožėmį, užkirsti kelią erozijai, turime galvoti apie vandenį, turime prireikus netgi ir galvoti apie a, vandens priežiūros sistemas, jeigu kai to prireiks, kad būtų galima prisitaikyti prie esamos situacijos. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo. Grazie, we... Ačiū ponui Prodi. Balsuojame. Pirmas pakeitimas dviem dalimis. Pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 41 punktas. Kas už, prieš, susilaikė. Turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Antras pakeitimas – vardinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Ar visi turėjote galimybę balsuoti? Balsuoti baigiame. Priimta. 305 balsavo už, 295 prieš. Pereiname prie 67 punkto. Kas už, prieš, susilaikė. Manau, vėl turime pasitikrinti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečias pakeitimas vardinis balsavimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 68 punktas kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime vėlgi elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta 297 už 293 prieš. Tikrai rezultatas labai pasidalino. Toliau ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Vėlgi turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote, dar ne? Gerai, tęsime balsavimą. Dabar jau matau, kad visi balsavote, taigi balsuoti baigiame. Įdomu, koks rezultatas šį kartą priimta. Šiek tiek didesnė dauguma nei pirmai. 73 punktas dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Ir priimta. Dabar galime balsuoti dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dar kartą sveikiname poną Prodį. Is... Toliau balsuosime dėl pono Kocolino pranešimo dėl bendrijos finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. balsavimui teikiu pirmąjį pakeitimą. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir sveikinu poną Kacolino. The... O dabar balsuosime dėl pono Deutsch pranešimo, dėl aštuntųjų metų Europos investicijų banko ataskaitos, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar paskutinis balsavimo klausimas šiandien dėl Nigerijoje vykusių masinių žiaurumų. Džoso mieste. Kiek žinau, turime keletą žodinių pakeitimų. Pirmasis ponios Kil Nilsen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau sakiau savo nuomonę per diskusijas, siūlau štai ką pridurti prie šeštosios dalies, ragina Nigerijos piliečius kai kurių mm, Nigerijos mm, valstybės e, primtų sprendimų nepaisyti dėl e, mirties bausmė. Taip pat ragina e, guverna, guvernatorius elgtis atsargiai ir laikytis mirties bausmės panaikinimo moratoriumo. Taip pat konstatuoja, kad e, mirties bausmė netitinka Nigerijos tarptautinių įsipareigojimų. Ar yra prieštaravimų? Taigi kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ponau, ponas Kačmarikas nori žodinį pakeitimą dėl septintosios dalies. Prašom, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, mano pakeitimo esmė, minties laisvė turi būti paliesta derintis ES su Nigerija kotonų susitarimo kontekste. Ačiū. Ar yra pakeitimų ir kažkokiu prieštaravimu? Ne, taigi už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galime balsuoti dėl visos rezoliucijos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Okay, yeah, yeah, yeah. So colleagues, is high. Dabar kolegos yra pusė dvylikos, turime dar 25 minutės iki pūno JAV viceprezidento Džono Baideno kalbos. Siūlau pradėti balsavimo paaiškinimus iki be 5.12, tačiau prašau sugrįžti likus bent penkioms minutėms iki E, kalbos e, pradžios, kad galėtume tinkamai sutikti ją viceprezidentą. Ačiū.